vadovų aukšto lygio susitikimo živ AIDS klausimai. Suteikiu žodį komisarui Andriukaičiui. Prašome. Gerbiamas pirmininkė, garbėjai parlamentarai, e, viso pasaulio milijonai piliečių gyvena su živ ir AIDS Daug nueita, daug padaryta kovojant su šią sunkia lyga, tačiau siekiant e, iki 2030-ųjų išnaikinti AIDS epidemiją, turime savo pastangas pa, e, paspartinti. Ponios ir ponai, tie, kurie nenori dalyvauti šioje diskusijoje, būkite geri kuo greičiau ir jeigu įmanoma, kuo tyliau išeiti iš posėdžio salės. Jums irgi taikau šią pastabą, gerbiami kolegos, gerbiamos kolegės. Lygė. Gerbiamas kolega. Herr Gualtieri. Pone Gualtieri. Tajani, Tajani, ar gali pasakyti Gualtieriui? Viso gero, sudiekas nedalyvaujate. Dėkoju, kad apsilankėte. Prašome, komisarė, teskite. Dėkoju, gerbimas pirmininkė, tęsiu. Jeigu mes norime, kad mums pavyktų sustabdyti AIDS epidemiją iki 30 metų, mes turime paspartinti ir sustiprinti savo pastangas, užkirsti kelią e, živ AIDS, taip pat e, užtikrinti ankstyvąją e, diagnostiką ir e, deramą gydimą tiems, kuriems to reikia. Komisija labai yra patenkinta numatytų aukšto lygio sutikimu, kuris vyks jungtinėse tautose birželio mėnesio New York'e ir taip pat mes remiame atnaujintas pastangas. Taip pat žinome, kad E, pietinė Afrika labai kenčia nuo šios epidemijos. E, du iš trijų užsikrėtusių žmonių ten gyvena. E, jaunos merginos labai didelė rizikos, didelės rizikos grupiai priklauso. Ir taip pat ES matome, kad didėja pavojus mes turime ir namie, ir kaiminėse šalyse siekti panaikinti e, AIDS epidemiją ir kitur. Mes turėtume suteikti papildomą paramą tom šalims, e, kurioms e, reikia tos paramos labiausiai, pirmiausia šalims, kurios neturi daug pajamų. Mes turime kovoti e, su jais ir živ e, global, globalaus pasaulinio fondo specialaus pagalba, e, kuris skirtas živ AIDS, tuberkuliozė ir kitoms lygoms. ES apie pusę pasaulinių lėšų skiria 1,5 milijardo euro skirta iš ES biudžeto šiems tikslams. Mes planuojame dar 470 e, milijonų e, eurų skirti 17-19 metams e, ir taip pat numatoma renkti konferenciją rugsėjo mėnesį. Mes turime e, nukreipti savo požiūrį nuo dėmesio lygoms į labiau integruotą požiūrį atsižvelgiant į žmonių poreikius. Mes, kodami su AIDS, šiv ir kitomis lygomis, turime padėti besivystančiam šalim susitikrinti bazinės sveikatos apsaugos e, paslaugas, švarų vandenį, sanitarinius įrenginius. Ir tai turi būti kolektyvinė pastanga. Reikia galvoti apie e, vidutinių pajamų šalis. Jose reikia daugiau dirbti. Europos Sąjunga daug yra pati pasiekusi, e, panaikintas e, užsikrėtimas nuo motinos vaikui AIDS živ. Taip pat E, gydimo e, galimybės yra plačios, prieiga plati. Tačiau yra iššūkių. Daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių ES turi gauti vaistus visą gyvenimą. 3 tūkstančiai žmonių kasmet užsikrečia, nors živ AIDS gali būti užkirstas kelias, o gydimas kainuoja milijardus eurų. Komisija dirba su valstybėmis narėmis ir pilietinė visuomenė tam, kad sustiprintų prevenciją, pagerintų e, testavimą ir užtikrintų geresnę prieigą prie vaistų ir gydimo. Reikia galvoti pirmiausia apie e, rytų Europą, Centrinę Aziją, kur epidemija dar kyla. Reikia visiems dirbti kartu specialių konkrečiai pritaikytų veiksmų reikia labiausiai paveiktoms šalims ir reikia mums dirbti dar aktyviau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Aš esu e, labai patenkintas kad pas mus atvyko komisijos narys. E, pritariu jo nuomoniai. E, Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus nauja ataskaita dėl živ AIDS mus perspėja apie tai, kad e, per pasosius 15 metų yra, pas, tiksliai kalba apie tai, kad per pastarosius 15 metų daug ko pasiekta, tačiau jeigu mes net pritaikysime pakankamai priemonių per ateinančius penkerius metus, mes galime sunaikinti savo pasiekimus. Trūksta investicijų, pirmiausiai prevencijos rytyje. Pusė e, užsikrėtusių živ AIDS žmonių pastaraisiais metais mirė. Dėl to, kad jie nega, jiems nebuvo užtikrintas gydimas. E, tačiau e, yra užtikrintas antivirusinis gydimas daugiau negu pusė milijono žmonių užsikrėtusių živ AIDS. Ir mirčių skaičius dėl to labai sumažėjo, bet mes net pamirškime ir socialinių veiksnių, kaip, e, kaip skurdas, diskriminacija, neligybė. E, Pirmiausiai reikia galvoti apie pažeidžiamus gyventojus. Aš kalbu apie tuos uh, asmenys, kurie nebeturėtų kentėti nuo diskriminavimo. Ir taip pat reikia nepamiršti vaikų. Statistika rodo, kad 2014 e, metais užsikrėtusių vaikų skaičius sumažėjo, tačiau uh, E, visose besivystančiose šalyse tebėra problemų. Aš e, manau, kad mes turime siekti kur kas toliau, reikia socialinės apsaugos priemonių, reikia užtikrinti, kad užsikrėtę žmonės gautų gydimą e, visą savo gyvenimą ir reikia taip pat pakankamai gerų sveikatos apsaugos E, Paslaug dabar ponas Gereira. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Junktinių tautų konferencija atsižvelgs į tai, kiek buvo daug padaryta šioje srityje per pastaruosius 15 metų informavimo srityje dėl to, kad buvo geriau informuojama, geriau buvo vykdoma prevencija, taip pat farmacijos pramonėje, medicinoje įvyko pažanga, taip pat ir pilietinėje visuomenėje, o taip pat ir švietimo sistemos koordinuotai reaguoja į šią infekciją, kuri, šią lygą, kuri nusinešė tiek daugybės milijonų žmonių visame pasaulyje gyvybės. Bet svarbiausia, yra tai, kad mes įsipareigojome toliau kovoti su šia lyga, kur, kuri vis dar, nuo kurios kenčia vis dar 40 milijonų žmonių pasaulyje, 15 metais daugiau negu milijono žmonių numirė. Atsiprašau, numirė ir kuria užsikrečia visoje, visame pasaulyje daugybė žmonių ir dėl kurios uh, Afrikoje, skausmo žemynė žūsta labai daug mergaičių ir moterų. Taigi svarbiausia yra mūsų įsipareigojimas. Ir svarbiausia įsipareigojus yra E, turėti omeny tris kartus 90 procentų, kad 90 procentų žmonių užsikrėtusių būtų diagnozuoti, kad 90 procentų išdiagnozuotų būtų išgydyti, būtų gydomi ir kad 90 procentų išgydomų būtų išgydyti. Todėl manau, kad Europos Sąjunga turi spausti visas valstybės narės, kad jos kurtų nacionalinius, nacionalinius planus, strategijas, kad būtų kovojama su infekcija, kad būtų užtikrinamas gydimas ir kad būtų kovojama su diskriminacija. Ir kad tokiuose šalyse, kaip pavyzdžiui Ispanijoje, kur nacionalinė strategija labai susilpnėjo ir kur šiuo metu yra kyla e, AIDS atvejų skaičius, nors visame pasaulyje e, jų skaičius mažėja. Dėkuoju dabar Čarl Gorens. Dėkuoju, pirmininkė. Vienas iš e, prioritetų šiais metais visomis sveikatos sityje yra susitikimas skirtas kovoti su AIDS E, ponas komisijos narys apie tai kalbėjo. Tarptautinė bendruomenė yra kviečiama prisimti atsakomybę. Reikia sumažinti e, grėsmės, kurios gali sukelti AIDS, bet taip pat malariją, e, tuberkuliozę. Mes matome, kad po to, kai 2002 metais prasidėjo pradėta pasaulinio paramos e, fondo veikla yra pasiekta nemažai, bet reikia dirbti toliau, reikia e, sutelkti visas ES narės, taip pat išsivysiučias šalias, kurios e, turėtų galvoti apie pasaulinės sveikatos sistemos prioritetų. Mes matome, kad dažnai yra neužtikrinama pacientų prieiga galimybę naudotis antivirusiniais vaistais. Taip pat, e, jeigu mes e, nepakeisime savo požiūrių, galime vėl atsidurti aklavietėje. Reikia užtikrinti gydimą visiems, e, tai gali užtikrinti tvarumą ir mes turime nenukrypstamai žengti uh, į priekį ir siekti šių tikslų. Komisija yra jau prisėmusi savo įsipareigojimus, o dabar ES valstybės narės turėtų padaryti tą patį. Um, Doamna Sanchez, un minut și 30 de secunde. Dėkoju, pana Sančesas. Pana Sančes, atsiprašau. Vienas pirmininkė. AIDS tapo pasaulinė epidemija tarp 81 metų iki 2007 žuvo daugiau negu 80 milijonų žmonių ir dabar yra daugybė žmonių visame pasaulyje užsikrėtusių. Jungtinių tautų aukšlių sutikimas e, koordinuoja veiksmus prieš šią epidemiją. Yra natūralu, kad ES palaikyt, palaiko šią instituciją, bent vien žodžiais palaikyti negana tam, kad palaikymas būtų realus, reikia pergalvoti mūsų medikamentų kūrimo modelį, kad e, iš jų pilnytųsi žmonės, o ne farmacinės bendrovės. Taip pat e, besivystančiose šalyse turi būti prieiga prie vaistų, e, taip pat užkirsti kelią e, baisioms intelektinės nuosavybės sąlygoms, kurios užkerta kelią prieiti prie vaistų. 95 procentai e, užkrestų žmonių negali prieiti prie vaistų. Tai ne mano surinkti duomenys, tai jungtinių tautų duomenys. Taip pat norėčiau priminti, kad AIDS ir žyf platinimas yra e, labiausiai paplytęs lytiniu keliu. Todėl nors e, kai kurie sako, kad abstinencija yra geriausia prevencija, bet iš tikrųjų tai yra prezervatyvas. 11 metais parlamentas e, kvietė stiprinti prieigą, gerinti prieigą prie kontracepcinių priemonių ir informuoti, mokyti apie kontracepciją. E, taigi, daugiau politikos, daugiau įsipareigojimų ir daugiau saugaus sekso ir vyrams, ir moteriams. Ačiū. E, Dona Hautala, un minut. Ačiū, ponia Hautala, minutė. Puhemies. Ačiū, ponia pirmininkė. Tai, kad Afrikoje šiuo metu E, aptinkama mažiau e, AIDS atvejų ir e, vis daugiau gauna gydimą, teikia vilčių. Taigi turime investuoti į AIDS ir živ prevenciją. Epidemiją galime sustabdyti jau iki 2020 metų. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog Pietričių Azija, Afrika yra problemiškiausios teritorijos turėtume orientuotis ir į žmogaus teisų apsaugą šiuose regionuose. Pažeidžiamiausiems reikia daugiausia mūsų pagalbos. E, taip pat turime patvirtinti racionalią vaistų politiką ir pagerinti sąlygas kalintiems, e, taip pat e, um, užsiimantiems prostituciją ir taip toliau. Ačiū. Um, Ponas Pedičinį. Grazie, prezident. Pusantros minutės. Kari kolegai, globalme. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, kolegos. E, mūsų tikslas yra nugalėti AIDS iki 2020 metų, tačiau to niekada nepasieksime, jei neįspręsime Afrikos, ypač vakarų ir centrinės Afrikos problemų. Turime pagerinti prieigą prie um, antivirusinių vaistų, taip pat, kad visi, kuriems to reikia, gautų e, tuos vaistus. 35 valstybės, e, iš tikrųjų juose yra 90 procentų sergančiųjų. E, Europos Sąjungoje situacija geresnė, tačiau nėra gera. 3600 živ infekuotų asmenų nustatyta praeitais metais. Tai yra 1,6 procentai šimtam tūkstančių gyventojų. E, turime suprasti, kad e, mažai e, pajamų turintiems žmonėms tai yra tikrai didelis iššūkis, nes dažnai 80 procentų atlyginimo tenka pakloti už vaistus. Taigi e, didžioji gyventojų dalis e, vaistų negali arba gauti, arba įsigyti. O Afrikoje iš viso vaistų trūkumas yra didžiulis. O farmacijos bendrovės kaip tik nori užsidirbti šių šalių sąskaitą. Taigi turime pasirūpinti, kad gamintojos įmonės gamintojos netaptų monopolinėmis, kad jos pasidalintų savo intelektinę e, patirtimi, žiniomis ir leistų kitoms bendrovėms gamintos vaisius. Ačiū. Pone Pietikainė, dvi minutės. Ačiū, e, gerbiamas pirmininkė. Visų pirma, e, norėčiau padėkoti gerbiamam komisarui už pranešimą. Uh, Jis e, tikrai parodo, kad komisaras yra įsipareigojęs spręsti živ ir aids problemą Europoje ir pasaulio mastu. Taigi labai svarbu, jog Europoje būtume lyderiais. Svarbu, kad prisimtume šį iššūkį drąsiai, iššūkiai didžiuliai, tačiau turime nepamiršti, kad kova su živ yra puikus pavyzdys to, kaip tarptautinis bendradarbiavimas gali atnešti naudos ir būti sėkmingas. Turime skatinti naujų vaistų plėtrą, jau sugebėjome pagerinti prevencinius veiksmus, e, pasiekti to, jog būtų galima živ užsikrėtusių gyvenimo trukmę prailginti. Aišku, to nepakanka. E, siekiant įgyvendinti užsibrieštus tikslus, o būtent vykdyti živ prevenciją, mes e, turime orientuotis į keturias užduotis. Pirmoji - prevencija. Prevencija reiškia ir mm, mergaičių bei moterų lytinių teisų užtikrinimą. Antra svarbi mums kilanti užduotis yra socialiniai aspektai ir socialinio teisingumo bei žmogaus teisų įtvirtinimas. Čia reikia švietimo, visuomenės informavimo. Žmonės turi turėti teisę į gydimą be stigmatizacijos ir pasmerkimo. Švietimas čia yra visko raktas. Kaip žinome, e, šios, e, ši lyga dažnai yra susijusi ir su socialiniu statusu. Taigi mes turėtume atsižvelgti į šį ryšį. Ačiū labai. Ačiū. Pone Kapėzon, viena pusantros mintis. Ačiū pirmininkė. Pagal jungtinių tautų protokolą ir visi žinome, kad pažanga buvo tikrai labai didelė kovojant su e, JAV, su, su AIDS. Tačiau, kaip ir rašoma šiame pranešime, mes negalime būti patenkinti, nes e, ši pažanga gali nueiti per niek, jeigu mes neužkirsime kelio AIDS epidemijai. Yra 40 milijonų užsikrėtusių ir 20 milijonų negali prieiti prie gydimo. Mes kalbame apie prieigą prie medikamentų ir žinoma, kad apie tai reikia kalbėti visur, kur yra kalbama apie bendradarbiavimą vystimuisi. Moteris ir mergaitės yra labiausiai pažeidžiamos, todėl yra būtina žiūrėti pirmiausiai jų problemas. Europoje E, tos šalis, kurios gyvena skurdžiau, vis dar susišau, susiduria su šiuo iššūkiu. Taip pat labai e, svarbu nepamiršti, kad e, per ekonominę krizę vis daugiau naudojama kokaino, heroino ir, kaip žinote, tokiais keliais taip pat plinta baisios likos, todėl mes negalime būti mažiau budrus. ES turi būti lyderė, turi turėti ambicingų tikslų, kad kuo greičiau greičiau būtų įveikta ši epidemija. Turime stiprinti savo nacionalinius planus ir stiprinti be abejo medicininę sistemą, sveikatos apsaugos sistemą, tam, kad galėtumėm e, efektingai kovoti su šia epidemija ir su visomis kitomis, ku, su kuriomis teks kovoti. Ačiū. Dėkoju dabar ponas Farijam. Pusantros minutės. Um Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, visiems aišku, jog nepadarėme tokios pažangos, kokios turėjome padaryti. Kaip sakė komisaras, šioje kovoje milijonai a, a, žmonių gauna gydimą, bet e, vis dėlto užsikrečia živiraitis vis daugiau ir daugiau žmonių, mirtingumas vis dar didelis. Ir, kaip sakiau, užkrėstųjų skaičius didelis, taigi reikia daug ką padaryti. E, E, kad tie, kas turi šią epidemiją, gyventų oriai. Bet didžioji dalis sergančiųjų negali pasinaudoti vaistais ir medicinos paslaugomis. Kolegos, juk gyvename 21 amžiuje ir negalime būti abejingi e, tiems, kas kenčia. Turime per ateinančius penkerius metus įgyvendinti uh, E, holistišką strategiją pagristą keliais ramščiais, orientuotais į finansavimo mobilizavimą, e, reikiamas investicijas į kovą su žifiraits valstybės turi sustiprinti savo nacionalinės sveikatos priežiūros sistemas ir tokiu būdu padėti savo piliečiams. Turime dirbti kartu, kad visų pirma vykdyti prevenciją. Gerbiamas komisarė, tik tai holistiškai sugebėsime uh, tą uh, uždarą ratą nutraukti. Aš labai tikiuosi, kad ES gali pademonstruoti vieningumą, siekdama tūkstantmečio atros tikslų. Ačiū, ponas Sendra. E Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga ir, ir jungtinių tautų aukšto lygio susirinkime, reikia padaryti viską, kad padėtumėm visiems, kurie serga živ ir AIDS. Reikia taip pat panaikinti tuos įstatymus, kurio, kuriais yra kriminalizuojami viruso nešiotojai. Taip pat reikia stiprinti sveikatos apsaugos sistemą, prevencijos sistemas, e, taip pat reprodukcinės ir lytinės sveikatos. E, E, sistemą, informavimo apie reprodukcinę sistemą. E, taip pat reikia ypatingai stiprinti prevenciją. Didžiausią dėmesį reikėtų skirti jaunimui ir paugliams. Reikia paskelbti tyrimų duomenis, kad jais galėtų pasinaudoti piliečiai, užuot e, lėšas skirus pramoniai, kuri pirmiausia pati e, pasipelno iš šių lėšų. Ar ponė Sandra Rodrygės priimsite mėlyną kortelę iš pono Arnoto? Prašom, ponė Arnotai. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, ką jūs sakote ir uh, kodėl kalbate apie tai, kad farmacijos bendrovės uh, labai brangiai nori labai aukštų kainų už ant naudoti e, virusinius vaistus, e, gydant e, živ ir aids. Aš noriu paklausti, ką jūs konkrečiai siūlote jungtinėms tautoms daryti aukšto lygio susitikime šios savaitės pabaigoje, sprendžiant šią problemą. Prašom. Dėkoju už klausimą. Manau, kad pasisakydama aiškiai išdėšiu, kad ES ir išsivysusios šalis turi įsipareigoti užkirsti kelią mm, priekybai e, patentais, kad galų gale e, medikamentai būtų prieinami. Ačiū. Pone Petir, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. E, praėjo 35 metai e, nuo e, to, kai mokslininkai patvirtino pirmąjį užsikrėtimo živ atvejį. Gydimas svarbu, bet dar labai dar svarbiau yra švietimas e, pagristas vertybėmis, kuris taptų mūsų vaikams tapti atsakingais suaugusiais. Investuokime į tai. Atsakingas elgesys e, šiandien tampa dar aktualesnis, nes matome labai didelius trūknę keliančias tendencijas. 18 e, metų vaikai paaugliai užsikrečia živ ir aids. E, kai kas sako, kad iki 30 metų e, galima e, jau panaikinti grėsmę keliamą e, živ ir AIDS, jeigu dabar bus e, dedama daugiau pastangų ir bus taikomas veiksmingas gydimas. Reikia nepamiršti labiausiai pažeidžiamų ir skurčių gyventojų, nes 32 milijonai žmonių dar neturi e, galimybės gauti vaistų, kai kurie nežino, kad yra užsikrėtę iš viso. Pietinėje Afrikoje mažiausiai 26 milijonai žmonių yra užsikrėtę živ labai e, didelį vaidmenį e, e, taikant požiūrį susijusiu su živ AIDS atlieka bažnyčia. Prieš du mėnesius Caritas International religijos organizacijos paskelbė gairias dėl živ išnaikinimo iki 20 metų vaikų užsikrėtusių pasaulyje sumažėjo pastaruoju metu ir daugiau kaip 70 procentų užsikrėtusių neščiųjų buvo gydomos tam, kad neapkrėstų kūdikių. Deja, toks gydimas tik tai 820 tūkstančių e, taikoma žmonių, e, o užsikrėtus yra 6,2 milijono. E, Kalbėtoje yra nutraukiama. Ačiū, pirmininkė. Tai ši lyga yra baisi stigma, taip pat matome labai didelę diskriminaciją gydant ir darbo vietose. Sergantys šią lygą taip pat kenčia ir psichologiškai. Reikia liauti stigmatizuoti šiuos asmenys, reikia tinkamai informuoti visuomenę apie šį susirgymą. Mes visi dėl to esame atsakingi. Didžiausia rizika šiai lygai plisti būtent ir yra tas stigmatizavimas. Tiesiog lyg ir nedrįstama ieškoti informacijos, nedrįstama ieškoti pagalbos žmogaus teisės vis tiek yra svarbiausios, todėl reikia kovoti prieš stigmatizavimą ir e, diskriminavimą žmonių, kurie nešioja šią infekciją. Ir e, per pastaruosius metus Europoje padaugėjo HIV, živ e, ir AIDS atvejų. Mums reikia ir vietinių, nacionalinių, ir Europos lygmens uh, E, planų ir strategijų šio, šio, šioje srityje. Reikia stiprinti prevenciją, reikia stiprinti informacijos programas ir stiprinti pagalbą trečiosiam šalims. Ačiū. Pone Bilbao Barandika. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga. E, E, remia jungtinių tautų pastangas kovoti su živ ir AIDS. Man tai yra įsipareigojimas. 80 metais Bermėjo miestelėje e, žuvo labai daug žmonių, per daug žmonių tai, e, iš tų, su kuriais aš augau. Labai daug žmonių, su, kurie e, tam tikrose aplinkybėse atrado narkotikus ir užsikrėtė šią lygą. Taip pat mačiau, kaip moteris, jų motinos pradėjo ieškoti pagalbos, kaip jos drąsiai kovojo ir laimėjo. Noriu, kad visi, kurie kovoja su šiuo jau žinomu ir matomu priešu, kad laimėtų šią kovą. Šiais laikais ši lyga. E, plinta dėl neligybės, dėl diskriminacijos, dėl skurdo. Dažniausiai nuo jos kenčia moteris, dažniausiai kalbame apie trečiąjį pasaulį, bet ši rykštė yra aktuali ir Europoje. Dabar ši rykštė bent jau iki E, svarbu, kad bent 90 procentų e, būtų diagnozuota, bent 90 diagnozuotų būtų gydomi ir bent 90 procentų gydomų būtų išgydyti. Todėl negalima mažinti lėšų skiriamų kovoti su šia lyga. Reikia daugiau e, lygybės, daugiau žmogiškumo, daugiau pastangų, kad mes pasiektumėm tikslą, kuris jau tikrai labai netoli. Ačiū. E, regis buvo bėdų dėl vertimo į prancūzų kalbą. Ne visi kolegos suprato, ką jūs sakėte, todėl norėčiau paprašyti, kad šią problemą būtų pasirūpinta. Jūs negalite pakartoti savo pasisakymo, bet norėčiau paprašyti mūsų darbuotojų, kad išspręstų šią problemą. Ar jau išspręsta problema? Dėkoju. Ponas... Dabar ponas Polčiakas dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Noriu pakalbėti apie prevenciją ir akcentuoti jos svarbą. E, noriu pasidžiaugti komisijos nario pareiškimu. Aš vertinu komisijos vaidmenį šioje srityje. E, pusė finansavimo e, į pasaulinį fondą skirtą kovoti su živ AIDS ir tuberkulioze bei kitomis, kitomis svarbiomis lygomis skiria ES valstybės narės. Tai yra pagirtina ir reikia akcentuoti šį dalyką. Mano nuomonė. E, žiūrėdami į šią lygą galima pamatyti, kaip keitėsi jos gydimas. Prieš 30 metų žmonės smirdavo, dabar e, didžiaja dalimi gali šią lygą tam tikrą prasme galime išgydyti. Tikriausiai vis tik tai niekas iš mūsų nenorėtų uh, užsikrėsti živ AIDS. E, rytų Europoje 120 tūkstančių žmonių kas met užsikrečia ir tai rodo, kad žmonės tarsi nebebijo. Uh, numatyti tikslai iki 30 metų išgyvendinti šią lygą, jie yra labai uh, plataus užmojo, bet jeigu mes uh, tokiu patempu žengsime ir į priekį savo tikslų nepasieksime. Reikia daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir į prevenciją. Apie tai kalbėjo ir mano kolegos. Teja, mano šalis Čekija uh, daug ko nepadarė. Uh, E, mes atsisakėme prevencijos e, tam tikrų programų ir matome, kad užsikrėtusių skaičius vėl didėja. E, matome tai pradėję rinkti statistinius duomenis. Labai svarbu kartuoti, kad ES turėtų investuoti ne tik į kovą su lyga, bet ir skatinti e, mokslinius tyrimus ir e, galvoti apie tą šalis, kurios yra e, neturtingos ir negali užtikrinti prieigos prie vaistų. Pone Šeldėmiuose. Ačiū. Gavau pusantros minutės. Taigi, Per tą laiką, kol kalbėsiu, pasaulyje mirs trys žmonės nuo AIDS. Taigi kas 30 sekundžių miršta vienas žmogus. Iš viso pasaulyje infekuota 30 milijonų ir kasmet prie jų prisideda dar po 2 milijonus. Galime pasidžiaugti tuo, jog E, jau nusprendėme kažką daryti, kad ši lyga būtų išnaikinta, kad iki 2030-ųjų AIDS epidemijos nebeliktų. Esame užsibrėžę 2050-iesiems tūkstantmečio plėtros tikslus ir jie įgyvendinami, tai įkvėpia optimizmo. Tačiau skaitant jungtinių tautų ataskaitą, kyla siaubas, jei suprantame, kad jeigu veiksime taip, kaip veikiame dabar, tai vis daugiau žmonių užsikrės. Kitai žodžiais tariant, mums reikia daug daugiau veikl, veiklos, veiksmų, bet tam reikia gauti geresnį finansavimą, užtikrinti geresnę prieigą prie medikamentų, nors jų nepakanka, nes daugelis iš tų, kurie gauna medikamentus, e, negali pasiekti norimo rezultato dėl to, kad, pavyzdžiui, negali gauti pilna teisės mytybos, visą teisės mytybos. Taigi aš džiaugiuosi, kad komisija skatina uh, živ ir AIDS padaryti prioritetinio kovos rytimi. To reikia siekiant pokyčių. Ačiū. Ačiū, pon, ponė Zabrovska. Tarp 9 ir 14 metų 54 procentų padaugėjo vaikų sergančių šią lygą. Taip pat ir padaugėjo moterų, kurios miršta užsikrėtusios šią lygą. E, moterų šlygos prevencija yra vienas iš didžiausių iššūkių. Bėda yra ir ta, kad tose šalise Afrikoje, kur daugiausiai yra sergančių, tik tai pusė vaikų po gimimo buvo ištyriami. Tik tai ketvirtis. Ketvirtį pagalbą šioje srityje daro būtent katalikų krikščioniškos organizacijos. Jiems tai yra pareiga Pavyzdžiui, Slovakijos šventosios Elžbietos Bratislavos mokykloje yra, mokykla vykdo Afrikoje ir Azijoje projektus jau daugybę metų ir kovoja su vaikų živ ir aids susirgymais. Ir Ir taip pat yra kalbama, kad abortas nėra problemos sprendimas abortas yra vaiko gyvybės nutraukimas. Ji, tam vaikui, tam vaisiui reikia e, vaistų gimus pirmosiomis savaitėmis. Jis gali gyventi. Tie, kurie dirba tose šalyse, tvirtina, kad šeima Šeimoje daug svarbiau, daug svarbiau yra e, kalbėti apie šeimą, apie atsakomybę šeimoje, negu apie galimybę pasidaryti abortą. Lielas paldies Jums priekšsėdėtą. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė, gerbiamasis komisarė. Visų pirma, dėkoju Jums ir visai komisijai už Jūsų veiksmus AIDS prevencijos rytyje. Tikrai ES padarė daug. Europoje turime geriausių vaistų, geriausių technologijų, žinome, kaip kovoti su šia lyga. Deja, e, statistika rodo, kad didžiausias procentiškai skaičius infekuotųjų yra tarp jaunimo. Tai iš tikrųjų baisu. Aš kalbu apie savo šalį, Latviją, kur didžiausias infekuotųjų skaičius ir sparčiausias augimas yra jaunimo grupėje dėl nelegalių narkotinių medžiagų vartojimo. Savai mes suprantama, tai padidina grėsmę užsikrėsti AIDS. Pasaulio sveikatos organizacijos pagalbos dėka Latvijoje atidaryti trys gydymo centrai, dėja šie prevencijos ir gydymo centrai neatveria durų visiems. Medikamentai nėra prieinami visiems, ypač tiems, kas gyvena, rytų, e, kas gyvena kaimo vietovėse. E, mano valstybėje ir Europoje situacija yra geresnė nei tų, kas, e, kas gyvena kitur, ne Europoje, situacija geresnė nei buvo dešimtame dešimtmetyje. Bet pavyzdžiui, subsaharos regione, Afrikoje e, dažnai sergantieji šią lygą susiduria ir su tam tikromis religinėmis dogmomis, taip pat išnaudojimu ir taip toliau. Ačiū. Toliau catch the eye procedūra. Cuvântul la început domnului Hayes. Keturi kolegos nori pasisakyti. Pirmasis ponas Heiz. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariai, jo darbas šioje srityje yra labai svarbus. Reikia svarbu, labai svarbu užtikrinti, kad Junktinės tautos ir ES dirbtų kaip partnerės. Daug kas sakė, kad pastarysis metais jau daug kas šioje srityje padaryta, tačiau matome, kad nepaprastai dar daug žmonių visame pasaulyje e, turi gyventi su AIDS realybė. 40 milijonų žmonių e, yra užsikrėtę, o šiaip jau. E, gal 60 e, milijonų žmonių dar yra e, gydomi po to, kai buvo patikrinta jų sveikata. E, jeigu žiūrėsime Europos Sąjungą, aš galiu pasakyti, kad mano šalyje pastaraisiais metais skaičiai rodo, parodė, kad daugiausiai pernai užsikrėtė uh, lyginant su ankstesiais metais. Ir daug žmonių Airijoje net nežino, kad jie e, yra užsikrėtę živ virusu ir galbūt yra jo pernešiai. E, aš manau, kad mes turėtume paremti jungtinės tautas e, visuose veiksmuose. Ponas Kaputo. Dėkuoju, pirmininkė. E, Apie AIDS e, kalbama jau daugybę metų įvairiuose konferencijose. Tai yra pasaulinė rykštė. 36 milijonai žmonių gyvena su živ ir AIDS, bet mažiau negu pusė gauna konkrečius specialius vaistus. Mes turime siekti ambicingų tikslų, kad jie būtų gyvendinti kaip galima greičiau. Reikia prevencijos taip pat geros politikos, kad e, būtų sumažintas užsikrėtimo e, atvejų skaičius, taip pat reikia e, daugiau dėmesio skirti gydimui, kad sumažėtų mirčių ir reikia nutraukti, išgyvendinti užsikrėtusių žmonių ar sergančių diskriminaciją. Taip pat reikia kovoti su živ AIDS ir, ir užtikrinti įtraukiamą į pobūdį tos kovos. Mes e, taip pat e, turime e, pasitelkti vaistus, kad galėtume iki 20 metų išgyventinti živ ir AIDS. Bet taip pat reikia turėti ir deramas priemonės visiems, net jeigu žmonės gyvena ir neturtingoje šalyje. Gerbiamas pirmininkė, džiugu, kad. Uh, laukiama jungtinių tautų susitikimo skirto kovai su živ ir AIDS įvyksančio e, New York'e e, šį birželį. E, naujausi tyrimai šią temą įrodo, kad tikrai situacija nepageidautina. 36 milijonai kenčia nuo AIDS, o 16 milijonų yra Afrikoje, didžioji dalis jų yra Afrikoje, taigi situacija labai sudėtinga ir netgi nuo tūkstantmečio, paskelbus tūkstantmečio plėtros tikslus, e, ši infekcija nesustoja mažėjusi, taigi e, vis daugiau lėšų skiriama uh, šiai problemai, bet jų vis dar nepakanka, nepakanka mokslinių tyrimų finansavimo, vaistų, naujų vaistų kūrimo. Reikia užsitikrinti, kad visi pasaulio gyventojai gautų, gyveni, gautų informaciją ir reikiamą gydimą. Ačiū. Na jednom osobnom primjeru kojega sam proživljavao 90-ih eh, godina. Aš norėčiau su jumis pasidalinti pavyzdžių iš asmenės patirties. E, pavyzdys iš praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio. E, šis pavyzdys įrodo, kaip svarbu informuoti visuomenę, kad tie, kurie e, kenčia nuo živ ir AIDS, gali tapti našta bendruomenėms, kuriuose gyvena. Juk E, šie infekuotieji turi vaikų, kurie lanko mokyklas, e, šeimos narių. Ir aš asmeniškai pažinojau asmenį gyvenusi mažame miestelėje, infekuotą živ. Ir šią prasme supratau, kad mokymas ir prevencija turėtų būti sritis, į kurias reikėtų investuoti. ES turėtų išlikti lyderę šioje srityje. Tik atvirai kalbėdami apie šią temą ir investuodami į mokymą, švietimą ir informacijos klaidą mes pasieksime sėkmės. Dėkuoju dabar žodis komisaro Andrikaičiui. Dėkuoju, viceprezident. Gerbiamas pirmininkė, garbėjai parlamentarai, dėkoju už vaisingas diskusijas. Daugelis iš jūsų minite svarbius dalykus - ankstyvą diagnozę, prevenciją, Ta 90-90 e, žmogiškąją dimensiją, integravimą, kovą su seksualiniu išnaudojimu, prieigą prie e, vaistų, patentavimą, e, taip pat mergaičių ir moterų teisų užtikrinimą, švietimą, profilaktiką, mokslinius tyrimus, investicijas į gydimą, prieinamą socialinę pagalbą. Ačiū Jums visiems už tai, tai yra labai svarbu. Dėkoju už įnašą. Iš tikrųjų aišku, kad kova su živ nesibaigė. Ir nors padaryta didžiulė pažanga per pastarosius dešimtmečius, aišku, jog pasieksime sėkmės tik kartu. Nuo živ kenčia visos valstybės nepriklausomai nuo jų gebėjimo reaguoti į iššūkius. Živ labiausiai paveikia pažeidžiamiausias visuomenės grupės ir neapsiriboja valstybių sienomis, taigi reikia bendrų veiksmų, solidarumo pažeidžiamiausiųjų atžvilgių. E, tų, kurie negali pasinaudoti visuotinės sveikatos priežiūra. Komisija ir toliau padės jungtinėms tautoms, sprendžiant živ ir aids problemas kaiminėse valstybėse ir visame pasaulyje, pasinaudodama visomis turimomis priemonėmis. Esu įsitikinęs, kad jungtinių tautų aukščiausio lygio sustikimas šios savaitės pabaigoje bus aiški suvienita žinia ES vardu taip pat. Ačiū pirmininkė. Ar, <clears throat>